Then we continue to the next point, number 15, European Semester for Economic Policy Coordination, implementation of 2013 priorities. I will ask the rapporteur, uh, Mr. Thomas Deutsch. Dear colleague, you have the floor. Köszönöm, uh, kedves elnök úr, tisztelt uh, kollégák!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

dear colleagues i would like to start the voting uh, and as usual we will do the check with the machines. kolegos pradėsime balsavimą kaip visada pirmiausia pasitikrinsime ar veikia elektroninio balsavimo kortelės prašau visų pasitikrinti ar jų kortelės veikia pradedame balsuoti pradedame bal bandomąjį balsavimą. It's okay, no? If only 38 are here. Yes. I understand that people who are here. Uh, Close. We, we, we close. Baigiame bandomai balsavimą. Atrodo, kad niekam nekilo problemų. Pradedame nuo bendrojo reglamento. Dar daug kas vaikšto po salę ir nelabai suprantu, ar galiu pradėti balsavimą ar ne. Prašome įdėti korteles į aparatus. Okay, we start the vote, uh, block vote. Pradedame dabar balsuoti. Pirmas blokas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta, Antras blokas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Dabar 27 pakeitimas, ketvirtas puslapis. 20 pakeitimas ketvirtame puslapyje. Kas už? Prieš susilaikė patvirtintas. Devintas puslapis, 51 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtintas. 66 pakeitimas 11 puslapyje. Kas už? 11 puslapis, 66 pakeitimas. Kas prieš? Susilaikė patvirtintas. 12 puslapis, 67 pakeitimas. 12 puslapis, 67 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtintas. 69 pakeitimas, kitame puslapyje, kas už, prieš, susilaikė patvirtintas. 20 puslapis, 119 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtintas. Norite pasitikrinti? Gerai, pasitikrinkime balsavimą dėl 119 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Vienas socialistų frakcijos narys turi išimti savo kortelę. Atsiprašau. Dabar gerai. Balsuoti baigiame. Patvirtintas. 44, 40 už, 4 prieš. Nežinau, kas čia norėjo pasitikrinti. 179 pakeitimas, 26 puslapis. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 29 pakeit... puslapis, 213 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtintas. Dabar Penktas kompromisas 30 puslapyje. Balsavimas dalimis. Pirma dalis kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Antra dalis kas už, prieš, susilaikė pritarta. Kitas puslapis. Net 493 priklauso blokui. Taigi, 31 Puslapis 493 pakeitimas, kas už prieš susilaikė patvirtintas. Trisdešimt aštuntas puslapis, 282 pakeitimas, 38 puslapis, kas už, prieš, susilaikė patvirtintas. Toliau. 284 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 43 puslapis, 499 pakeitimas, 43 puslapyje kas už, prieš, susilaikė atmestas. 44 puslapis, 343 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtintas. 46 puslapis. 355 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtintas. 49 puslapis toliau. 379 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtintas. 380 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė patvirtintas. Penkiasdešimt penktas puslapis nuomonės, trečias pakeitimų blokas. Taigi, nuomonės, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 56 puslapis, užimtumo reikalų komiteto pakeitimas 14. E, pakeitimas 57 bis konstituojimo dalis, kas už prieš sulaikė patvirtinta. 64 puslapis, 148 pakeitimas užimtumo reikalų komiteto. 64 puslapis, 148 pakeitimas. Ne, palaukite. Ar taip? Taip. Balsuojame kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Kitas puslapis. 153 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 154 kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 70 puslapis. Pakeitimas 222. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 230 pakeitimas užimtumo reikalų komiteto. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 231 kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Ir dabar galutinis balsavimas. Net negaliu patikėti, balsavimas bus, vyks elektroniniu būdu. Taigi balsuoti pradedame. Okay, so Dabar balsuojame dėl teisėkuros pasiūlymo su pakeitimais. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. labai lietai reaguojate. Balsuojame dėl teisėkuros pasiūlymo su pakeitimais. Tuoj baigsime balsuoti. Jeigu norite balsuoti, tai balsuokite, nes tuoj balsavimas baigsis. 40 už, 3 prieš, 1 susilaikė palaukite. Rezultatas geras, bet dar turime balsuoti dėl teisėfros rezoliucijos. Taip pat balsuosime elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. No, but on this, do we vote or we just agree consensus? We vote. Uh, I think okay, we, yeah. we don't need electronic. Mm -hmm. We close the vote. Yes, so we close. We close. Balsuoti baigiame. 41 už, 3 prieš. Ačiū. Norėčiau dabar, kad balsuotume dėl dar vieno dalyko, tiesiog pakeldami rankas. Mes turime būti pasiruošę e, tam, kad gali kilti tam tikrų klausimų, problemų ir mums teks tęsti dėrybas. Taigi norėčiau, kad jūs dėrybų grupiai suteiktumėte mandatą tęsti dėrybas, jeigu kiltų problemų. Taigi rems, ta grupė remsis įgaliojimais ir pranešimu. Mes norime užbaigti visas diskusijas ir surenkti balsavimą plenarnėje sesijoje spalio mėnesį. Taigi prašau dar kartą suteikti mandatą dėrybų grupiai. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Taigi turime dabar dėrybinius įgaliojimus. Sveikinu Konstancą ir Lamberą. Žinau, kad kolegos norės pasisakyti, suteiksiu žodį Lamberui. Ačiū. Labai trumpai noriu padėkoti kolegoms už puikiai vykusi bendradarbiavimą dėl šio sudėtingo klausimo. Ypač dėkoju Jums už jūsų požiūrį, už bendradarbiavimo dvasę, kuri mus padėjo pasiekti šį rezultatą. Manau, kad Ir dėkoju ir kolegijai Konstancijai ir visiems šešėliniams pranešėjams. Aš manau, kad ir Konstancija savo vardu norėtų pasisakyti. Ne, net negaliu patikėti. Visiškai pritariu Lamberui. Viskas yra puiku, labai ačiū visiems. Tačiau dėrybų metu ne viskas buvo taip sklandu. Ačiū. Jeigu niekas nenori daugiau nieko pasakyti, galime pereiti prie kito punkto, tai yra Europos regionės plėtros fondo. Pradedame nuo 29 pakeitimo, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Vote. Mm, dabar atskiras balsavimas, trys dalys, kas už, prieš, susilaikė, priimta, antra dalis, kas už, prieš, susilaikė priimta. Trečia dalis, kas už, prieš, susilaikė priimta. Dabar 93 pakeitimas. Kitas puslapis, kas už, prieš, susilaikė priimta. 32. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 96. Kas už, prieš, susilaikė priimta. Turime patikrinti 96 pakeitimą. Priimta. Dabar turbūt 34. 34. Kitas puslapis. Kas už? prieš susilaikė priimta 35. Kas už prieš susilaikė priimta 37. Kas už prieš susilaikė priimta 38. Kas už prieš susilaikė priimta 39. Kas už priimta 40. Kas už prieš susilaikė priimta 41. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 42. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 111. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 44. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 114. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 115. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 117. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 118. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 47. Kas už? Prieš. Priimta. 48. Kas už? Prieš. Priimta. 49. Kas už? Prieš. Priimta. 50. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 51. Kas už? Prieš susilaikė priimta, 52 kas už, prieš susilaikė priimta, 120 už, prieš susilaikė priimta, kompromisas, antrasis kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta, 58 už, prieš susilaikė priimta, 59 už, prieš susilaikė priimta, 60 už, prieš susilaikė priimta, 61 už, prieš susilaikė priimta, 62 už, prieš susilaikė priimta, 63 už, prieš susilaikė priimta, 64 už, prieš susilaikė priimta, 65 prieš, už, prieš susilaikė priimta, 66 už, prieš priimta, kompromisas numeris 3 už, prieš priimta, Ketvirtas kompromisas. Už, prieš, susilaikė priimta. Penktas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Šeštas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 74. Kas už, prieš, susilaikė priimta. Antras. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 75. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 76. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 5. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 77. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 7. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 78. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 9. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 81. Kas už, prieš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 24 kas už, prieš, susilaikė priimta. 89 kas už, prieš, susilaikė priimta. 26 kas už, prieš, susilaikė priimta. 27 kas už, prieš, susilaikė priimta. 28 kas už, prieš, susilaikė priimta. Dabar periname prie nuomonių. Konstanca. Noriu užduoti klausimą, galbūt padariau klaidą, tačiau nebalsavome dėl 67 pakeitimo. Ir koks tai būtų puslapis? Šeštas puslapis. Nebalsavome. Bet neturime balsuoti dėl jo. Turime balsuoti. Net Albrichtas be jūsų Konstanca pasimetė. 67. Turime balsuoti, kolegos. 67. Kas už? Prieš susilaikę priimta. Ačiū. Toliau. Toliau nuomonės.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 biudžeto komiteto, o dabar balsuojame dėl e, aplinkosaugos komiteto, dėl tų pakeitimų, kurie neatkrito. Balsuojame dėl visų iš karto. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Tryliktas dabar puslapis, tai yra ITRE komitetas. Neatkrita pakeitimai, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Aštuonioliktas puslapis, transporto ir turizmo komitetas, ta pati tvarka, netmesti pakeitimai, kas už, prieš, balsuojame. Atmesta. Jei norite įsiterpti, kažką pasakyti, prašau. turime neskubėti, viską atlikti tvarkingai. Na, kiek žinau, nebalsavome dėl 68 ir dėl 69. 67 balsavome, o dėl 68 ir 9 nebalsavome. Teisingai. E, nenurodyta buvo kad reikia balsuoti. Dabar grįžtame į šeštą puslapį. Balsuojame dėl 68. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 69. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Jeigu norėsite komentuoti, visada galime grįžti, bet pirmiausia balsuojame dėl pakeisto pasiūlymo Balsavimas prasidėjo. Baigime balsuoti 42 už, 4 susilaikė. Ir dėl rezoliucijos pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Du nariai susilaikė. Sveikiname Jan Olbricht. Na, dėl socialistų negalime būti tikri. Okay, so before I give you, I mean, give, yes, okay, Jan, you can speak. Žodis Janui. Aš noriu pasakyti, kad darybos buvo nelengvos, nors reglamentas neilgas. Ir reikėjo, kad darybų komandos nariai būtų nusteikę lankščiai ir atvirai. Aš noriu patikoti Jums už bendrą darbą. Kartais nesutarėme, tačiau balsavimas parodė, jog mūsų supratimas yra vienodas. Aš galiu patvirtinti, kad kartais buvo sunku. Noriu padėkoti Janui ir visai dėrybiniai komandai. Ir norėčiau paprašyti balsuoti dėl įgaliojimų dėrybininkams, jeigu prireiktų pratesti dėrybas. Ar galime pritarti tokiems įgaliojimams? Kas prieš susilaikė? Na, patvirtinome įgaliojimus. Galime pereiti prie sanglaudos fondo pranešės Viktor Boštinarų. Can we start the vote? Okay, amendment 58, who's in favor? Pradedame. 58, kas už, prieš. Susilaikė, priimta. 59, kas už. Prieš, susilaikė, priimta. 60, kas už. 60, už prieš susilaikė priimta. 15. 16. Už prieš susilaikė priimta. 17. Kas už prieš susilaikė priimta. 18. Už prieš susilaikė priimta. 19. Už prieš susilaikė priimta. 20. Už prieš susilaikė priimta. 61. Kas už prieš susilaikė priimta. 62 kas už, prieš susilaikė priimta. 23 kas už, prieš susilaikė priimta. 24 kas už, prieš susilaikė priimta. 63 kas už, prieš susilaikė priimta. 26 kas už, prieš susilaikė priimta. 27. Kas už? Prieš susilaikę priimta. 28. Kas už? Prieš susilaikę priimta. 29. Kas už? Prieš susilaikę priimta. 30. Kas už? Prieš susilaikę priimta. 31. Kas už? Prieš susilaikę priimta. Trečias kompromisas. Kas už? Prieš susilaikę priimta. 33. Kas už prieš susilaikė priimta. 34. Kas už prieš susilaikė priimta. 35. Kas už prieš susilaikė priimta. 37. Kas už priimta. 37. Kas už prieš susilaikė priimta. 38. Kas už prieš susilaikė priimta. 39. Kas už prieš susilaikė priimta. 40. Už prieš susilaikė priimta,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 47 patvirtintas, 48 už, prieš susilaikė priimta, 49 už, prieš susilaikė priimta, 50 už, prieš susilaikė priimta, 5 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta, 6 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta, 51 už, prieš susilaikė priimta, 52 už, prieš lab, priimta. Dabar konstatuojamasis dalis 54 už, prieš susilaikė priimta. Antras pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. Trečias už, prieš susilaikė priimta. 55 už, prieš susilaikė priimta. Pirmas kompromisas už, prieš susilaikė priimta. Šeštas už, prieš susilaikė priimta. Septintas pakeitimas už, prieš susilaikę priimta, 56 už, prieš susilaikę priimta, 9 už, prieš susilaikę priimta, 10 už, prieš susilaikę priimta, 11 už, prieš susilaikę priimta, antras kompromisas už, prieš susilaikę priimta, 57 už, prieš susilaikę priimta, 13 už, prieš susilaikę priimta, 14 už, prieš susilaikę priimta. Biudžeto komiteto nuomonė. Dabar mes aptarsime e, biudžeto komiteto nuomonę, kas už, prieš susilaikę pri... atmestą. Aplinkosaugos komiteto ta pati tvarka, kas už, prieš susilaikę Atmesta. Pramonės, mokslinio tyrimų energetikos, kas už, prieš, susilaikė. Atmesta. Transporto ir turizmo komitetas, kas už, prieš, susilaikė. Atmesta. Ir dabar galutinis balsavimas, du balsavimai. Dėl teisėkuros pasiūlymo pradedame balsuoti. vienas EPP narys turėtų nebalsuoti. 45 už ir vienas susilaikė. Viktoras pasiekė pergalę. Ir dabar balsuojame dėl teisėkūros rezoliucijos. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti 43 už, vienas susilaikė, sveikinu. Ar norėtumėt kažką pasakyti? na, noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams iš visų politinių frakcijų. Bendarbiavome puikiai puiki žmogiška patirtis. Žmonės tokie skirtingi ir vis dėlto mes pasiekėme tokį vienybės lygį. Aš taip pat labai dėkingas komisijai ir Petriui Bergui už jo nuolatinę paramą. Taip pat dėkingas NVO atstovams, pramonės atstovams, bendruomenių atstovams, Jie padėjo man praplėsti reglamento taikymos sritį. Taip pat dėkoju Janui. Pasiekėme labai svarbų dalyką. Įrašėme tokias pačias nuostatas dviem fondams, kurie labai svarbus mūsų bendryjai. Ir dabar noriu padėkoti sekretoriato darbuotojams ir Karlai. Ačiū visiems ir labai didžiuojasi šiuo kokybišku teisės e, aktu. Pirmininkė, Na, jūs. Man vis dar reikia, kad jūs patvirtinumėt įgaliojimus Viktorui e, tolimoms galimoms dėryboms, kas už, prieš, priimta. Dabar ETC. Tenka apgėleskauti, kad Rika čia nedalyvauja, bet jinai e, gerai padirbėjo ir tikiuosi, kad balsuosime sėkmingai. 39 kas už prieš, 40 kas už prieš, priimta. 41 kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 114 kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 43 kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 44 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 45 kas už prieš susilaikė patvirtinta. 46 kas už prieš susilaikė patvirtintas. 47 kas už prieš susilaikė patvirtintas. 48 kas už prieš susilaikė patvirtintas. 49 kas už prieš susilaikė patvirtinta. 50 kas už prieš susilaikė patvirtintas, 51 kas už prieš susilaikė patvirtinta, 54 kas už prieš susilaikė patvirtintas, 64 kas už prieš susilaikė patvirtintas, 65 kas už prieš susilaikė patvirtintas, pirmas kompromisas kas už prieš susilaikė patvirtintas, antras kompromisas kas už ne, atrodo ne, 56 kas už prieš susilaikė patvirtintas, 57 kas už, prieš susilaikė patvirtintas, 55 kas už, prieš susilaikė patvirtintas, 58 kas už, prieš susilaikė patvirtintas, antras kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtintas, ket, trečias kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtintas, 61 kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 66 kas už prieš susilaikė patvirtinta, 53 kas už prieš susilaikė patvirtinta, 52 kas už prieš susilaikė patvirtintas, 59 kas už prieš susilaikė patvirtintas, 62 kas už prieš susilaikė patvirtintas, 63 kas už prieš susilaikė patvirtintas, 60 kas už prieš susilaikė, dar kartą kas už prieš susilaikė patvirtintas, 67 kas už prieš susilaikė patvirtintas, 68 kas už prieš prieš susilaikė patvirtintas, 69 kas už prieš susilaikė patvirtintas, 70 kas už prieš susilaikė patvirtintas, 71 kas už prieš susilaikė patvirtintas, 72 kas už prieš susilaikė patvirtintas, 73 kas už prieš susilaikė patvirtintas, 74 kas už prieš susilaikė patvirtintas, 75 kas už prieš susilaikė patvirtintas, Aštuntas kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 76 kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 115 kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 78 kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 116 kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 80 kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 81 kas už, prieš susilaikė patvirtintas, 82 kas už prieš susilaikė patvirtintas, 117 kas už, prieš susilaikė patvirtintas, 83 kas už, prieš susilaikė patvirtintas, 118 kas už, prieš susilaikė patvirtintas, 87 kas už, prieš susilaikė patvirtintas, 88 kas už prieš susilaikė patvirtintas, 84 kas už prieš susilaikė patvirtintas, 91 kas už prieš susilaikė patvirtintas, 119 kas už prieš susilaikė patvirtintas, 89 kas už prieš susilaikė patvirtintas, 90 kas už prieš susilaikė patvirtintas, 120 kas už prieš susilaikė patvirtintas, 93 kas už prieš susilaikė patvirtintas, 94 kas už prieš susilaikė patvirtintas, 95 kas už prieš susilaikė patvirtintas. 96 kas už prieš susilaikė patvirtintas, 97 kas už prieš susilaikė patvirtintas, 98 kas už prieš susilaikė patvirtintas, 99 kas už prieš susilaikė patvirtintas, 100 kas už prieš susilaikė patvirtintas, 4 kompromisas kas už prieš susilaikė patvirtintas, 5 kompromisas kas už prieš susilaikė patvirtintas, 5 Šeštas kompromisas, kas už prieš susilaikė patvirtintas. Septintas kompromisas, kas už prieš susilaikė patvirtintas. Šimtas penktas, kas už prieš susilaikė patvirtintas. Pirmas, kas už prieš susilaikė patvirtintas. Antras, kas už prieš susilaikė patvirtintas, trečias, kas už prieš susilaikė patvirtintas, ketvirtas, kas už prieš susilaikė patvirtintas, penktas, kas už prieš susilaikė patvirtintas, šimtas šeštas, kas už prieš susilaikė patvirtintas, šeštas, kas už prieš susilaikė patvirtintas, septintas, kas už prieš susilaikė patvirtintas, aštuntas, kas už prieš susilaikė patvirtintas, devintas, kas už prieš susilaikė patvirtintas, dešimtas, kas už prieš susilaikė patvirtintas, vienuoliktas, kas už prieš susilaikė patvirtintas, dvyliktas, kas už prieš susilaikė patvirtintas, trylika, kas už prieš susilaikė patvirtintas, keturioliktas, kas už prieš susilaikė patvirtintas, penkioliktas, kas už prieš susilaikė patvirtintas, šešioliktas, kas už prieš prieš susilaikė patvirtintas, 108 kas už, prieš susilaikė patvirtintas, 18 kas už, prieš susilaikė patvirtintas, 19 kas už, prieš susilaikė patvirtintas, 20 kas už, prieš susilaikė patvirtintas, 21 kas už, prieš susilaikė patvirtintas, 22 kas už, prieš susilaikė patvirtintas, 23 kas už, prieš susilaikė patvirtintas, 24 24 kas už, prieš susilaikė patvirtintas, 25 kas už, prie... negalėjau sublokuoti, aš nežinau, ar galima buvo sublokuoti tuos likusius pakeitimus. Nuo 25. Ar sutinkate iki 38 pakeitimus balsuoti dėl viso puslapio, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Taigi nuo 24 iki pat nuomonių pakeitimus patvirtinome. Dabar nuomonės. Pirmiausia, biudžetas. Biudžeto komiteto nuomonė. Blokas. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Biudžeto kontrolės komitetas, tas pati sistema, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Transporto komiteto nuomonė, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ir viskas. Dabar baigiamasis balsavimas, du balsavimai, teisėkuros pasiūlymas su pakeitimas. Konstanca kažką nori pasakyti? Ne, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 43 už, vienas prieš du susilaikė. Dabar teisėkuros rezoliucija. Pradedame balsuoti dėl teisėkuros rezoliucijos. Balsuoti baigiame. 42 už, vienas prieš, du susilaikė. Rikos nėra, bet. Jūs turbūt visi žinote, kad ji susilaukė kūdikio, labai laiminga, bet ji, žinoma, man skambina, klausia, kaip viskas vyksta ir toliau domisi šiais klausimais. Taigi jos vardu norėčiau padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šio labai sėkmingo trišalių dėrybų proceso. Ir dabar paprašysiu jūsų suteikti dėrybinius įgaliojimus, e, spręsti tuos netikėtus klausimus, kur gali iškilti, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinti dėrybiniai įgaliojimai. Kas toliau?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 Pakeitimus dėl kito pranešimo yra pateikęs tik ponas Celer. Jis yra puikus dėrybininkas. Pasiūlė viską, apie ką tik buvo galima svajoti, taigi mes galėtume dėl visų pakeitimų balsuoti, kaip dėl vieno bloko. Taigi, kas yra už visus pakeitimus, kuriuos pasiūlė ponas Joachim Celer. Kai kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Dabar du galutiniai balsavimai. Vienas dėl teisėkuros pasiūlymo su pakeitimais. Balsuoti pradedame. So what we do now with all the time we have? We have more votes. We have more votes, okay. The vote is closed. Balsuoti baigiame, 42 už, 3 susilaikė. Puikus rezultatas, dabar teisėkuros rezoliucija. Pradedame balsuoti. Yeah, the vote is closed. Balsuoti baigiame. 40 už, 3 susilaikė. Sveikinu Jokimą. Taip pat reikia ir dėrybinių įgaliojimų, jeigu iškiltų kokių nenumatytų, jeigu prireiktų kai ką pakoreguoti, jeigu aptiktume klaidų. Taigi prašau balsuoti dėl dėrybinių galiojimo Jochimui. Kas už? Prieš. Susilaikė. Mandatas įgaliojimai suteikti. Ar Jochimas nori ką nors pasakyti? Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende und äh, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai, visų pirma, ačiū Jums už tai, kad pritarėte dėrybų rezultatui. Pirmiausia, noriu padėkoti pirmininkiai poniai Hubner, kuri dalyvavo visose trilogo dėrybose. E, e, <clears throat> buvo labai didelis palaikymas ir per dėrybas būtent ji tą sistemą įvedė paskutinės kadencijos metu. Būtent taip mes ir elgėmės šiuo metu. Tai yra teisė kūros instrumentas, kuris mums leidžia plėstis. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Manueliui iš sekretoriato, kuris mus palaikė. Mano frakcija, kai kurie jos nariai užsima organizaciniais reikalais. Visiems labai ačiū. Taip pat norėčiau padėkoti pirmininkui. E, jis labai sunkiai ir labai gerai dirba, o užduotis tikrai nelengva. Valstybių narių pozicija taryboje buvo labai nevienoda, buvo labai daug išsiskyrusių nuomonių, mm, kai kurioms valstybėms narėms tas teisinis instrumentas buvo visai nežinomas, todėl susipratimų kilo nemažai ir darybų, met, darybų tai nepalengvino. Darybos kartais vyko netgi emocionaliai. Dėkoju komisijai, dėkoju ponui Peters. Jis mums visą laiką puikiai patardavo, taip pat norėčiau regionų komitetui padėkoti. Tai yra tikrai toks instrumentas, kuris tinka tarptautiniam darbui nuo pat jo sukūrimo pradžios. Dabar jau galima tuos instrumentus naudoti ir tikrai darbai galės sėkmingiau vystytis vykti e, ne tik tais ES lygmenyje, tačiau ir bendradarbiaujant su ES kaiminėmis. Labai daug visiems, visiems e, labai, vis, labai labai visiems norėčiau padėkoti, e, ypatingai kurie prisidėjo prie sėkmingos darybo eigos. Dėkoju Jokimai, viskas buvo pasiekta per 45 minutės, puikus rezultatas. Dabar periname prie ponios Kleve pranešimo, Močeklėvo pranešimo energijos vartojimo efektyvumo priemonių gyveninimas ir poveikis vykdant sanglaudos politiką. Pirmas kompromisas, kas už? Taip, atsiprašau, gal tiesiog esu pavargusi. Kompromisas, pirmas kompromisas susidarė iš trijų dalių, kas už pirmą. Pasitikrinkime dėl pirmo kompromiso pirmos dalies. Mm, tuoj paskelbsiu balsavimo pabaigą, taigi prašau balsuoti, balsavimas baigtas, atmesta. Antra dalis, kas už, prieš, vėl reikia pasitikrinti dėl antros dalies, balsuojame elektroniniu būdu dėl antros dalies. Balsuoti baigiame atmesta. 26 prieš. Kas už trečią dalį, kas prieš susilaikė pritarta. Oh, so it's a complicated. So we have to vote amendment 26. Dabar Reikia balsuoti 26 pakeitimo. Kas už? Prieš. Dar kartą pasi... vėlgi pasitikrinsime balsavimą dėl 26 pakeitimo. Balsuoti baigiame. Atmestas. Dabar 28 pakeitimas. Kas už? Vėlgi reikia pasitikrinti daugumos yra, atrodo, dauguma ta pati, bet reikia pasitikrinti. Balsuojame dėl 28 pakeitimo, balsuoti baigėme, atmestas ta pačia balsų dauguma. Antras kompromisas. Kas už? Antrą kompromisą, kas prieš susilaikė patvirtintas. Trečias kompromisas, kiek suprant, kas už? Pirma, trečio kompromiso dalis. Kas už, prieš, atrodo atmesta, taip. Gerai, pasitikrinkime. Turime laiko pasitikrinti. Man atrodo, kad atmesta. Baigiame balsuoti. Ta pati balsų dauguma 25 ir 19. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 35 pakeitimas. Kas už? Prieš pasitikriname. Balsavimą dėl 35 pakeitimo. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. 23 prieš, 21 už atmestas. Dabar 36 pakeitimas, pakeit, žodinis pakeitimas, ar kas nors jam prieštarauja. Taigi 36 su pakeitimu kas už, prieš susilaikė patvirtintas, 38 kas už, prieš susilaikė atmestas, 37 kas už, prieš susilaikė patvirtintas, 39 kas už, prieš susilaikė patvirtintas, 40 kas už, prieš susilaikė patvirtintas, 41 kas už, prieš susilaikė patvirtintas, 42 kas už, prieš pasitikrinkime 42. Balsuoti baigiame. Atmestas. 23 prieš, 22 už. 43 pakeitimas, kas už. Prieš susilaikė patvirtintas. Ketvirtas kompromisas, kas už. Prieš susilaikė patvirtintas. 48, kas už. Prieš susilaikė patvirtintas. Penktas pakeitimas, kas už. Prieš susilaikė patvirtintas. 53 pakeitimas, kas už prieš susilaikė patvirtintas. 54 kas už prieš susilaikė patvirtintas. Šeštas kompromisas, kas už prieš susilaikė patvirtintas. 62 kas už kas prieš susilaikė atmestas. 61 kas už prieš susil... pasitikrinkime dėl 61 balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 22 ir 202 atmestas. 60 pakeitimas. Kas už prieš susilaikė patvirtintas 63, kas už prieš susilaikė patvirtintas 64, kas už prieš susilaikė patvirtintas 65, kas už pasitikrinkime dėl 65. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Patvirtintas. Septintas kompromisas kas už. Prieš susilaikė patvirtintas. 71 kas už. Prieš susilaikė patvirtintas. Kas už. Prieš. Patvirtintas 73 kas už. Prieš susilaikė patvirtintas. 74 kas už. O ne, atsiprašau, atkrinta jis. 75 kas už. Pasitikrinkime balsavimą dėl 75. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtintas. 23.20. Balsavimą dėl 75. Dabar 76. Kas už? Prieš susilaikė atmestas. 78. Kas už? Prieš susilaikė patvirtintas. 79. Kas už?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 atsiprašau, atmesta, 81 kas už, prieš, susilaikė patvirtintas, 82 kas už. Atrodo, kad patvirtintas, bet pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. 22 prieš 21. Aštuntas kompromisas kas už. Prieš susilaikė patvirtintas. 86 kas už prieš susilaikė patvirtintas, 87 kas už prieš susilaikė patvirtintas, 89 kas už pasitikrinkime 89. Balsuoti pradedame, baigiame, atmestas. Dabar 90 kas už, prieš, vėlgi reikia pasitikrinti balsavimą dėl 90. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtintas. 91. Kas už? Prieš. Susilaikė atmestas. 92. Atkrenta. Ne. Ne, ne, ne. Balsuojame dėl 92. Kas už? Prieš susilaikė patvirtintas. 93. Ar kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui? Ne. Tada balsuojame su pakeitimu. Kas už 93. Prieš susilaikė patvirtintas. 9. Kompromisas kas už. Prieš susilaikė patvirtintas. 98. Kas už. Kas už. Prieš atmestas. Gerai, pasitikrinkime dėl 98 balsuoti pradedame. Baigiame atmestas 24 ir 20. Šimtasis pakeitimas. Palaukite. Pirmiausia, turime balsuoti dėl 99 pakeitimo. Taigi 99, kas už, prieš susilaikė atmestas. Dabar Šimtasis kas už, prieš susilaikė patvirtintas. Šimtas pirmas kas už, prieš susilaikė patvirtintas. Šimtas antras kas už, prieš susilaikė patvirtintas. Šimtas trečias kas už, prieš susilaikė patvirtintas. Šimtas ketvirtas kas už, prieš susilaikė patvirtintas atrodo atmestas, bet dar pasitikrinkime. The vote is open. Baigiame balsuoti. Atmesta. 105 kas už. Prieš. Sus... Turime patikinti 105. Pradėjome balsuoti. Dar nepradėjome. Baigiame balsuoti. 106 kas už prieš susilaikė priimta. 110 kas už prieš. Neaišku, turime patikrinti. Pradėjome balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau. 109 kas už. 109 kas už prieš susilaikė priimta, e, atmesta 107 kas už. Turime patikrinti, nes neaišku. Dvidešimt trys už patvirtinta. Balsuojame dėl 108. Kas už, kas prieš. Patvirtinta, kas 111. Kas už. Atmesta 112. Kas už. Prieš susilaikė. Patvirtinta 113. Kas už. Prieš susilaikė. Patvirtinta 114. Kas už. Prieš. Patvirtinta 115. Kas už. Prieš. Patvirtinta Dešimtas kompromisas. Už, prieš, susilaikė patvirtinta. 116. 20. Kas už? Prieš, susilaikė atmesta. 118. Kas už? Prieš, susilaikė priimta. 119. Nebalsuojame. 121. Kas už? Prieš, susilaikė atmesta. 122. Kas už? Prieš, susilaikė priimta. 123. Kas už prieš susilaikė priimta. 124. Kas už prieš susilaikė priimta. 11. Kompromisas. Kas už prieš susilaikė priimta. 125. Kas už. Turime patikrinti dėl 129. Atmesta. 25 prieš, 19 už. 130. Kas už? Prieš. Kas už? 130. Kas už? Aš kantriai laukiu, kol balsuosite. Priimta 131. Kas už? Prieš. Priimta 132. Kas už? Prieš. Priimta. 12 kompromisas. Kas už? Prieš priimta. 135 žodinis pakeitimas, ar kas nors prieštarauja, balsuojame, kas už, prieš, patvirtinta 136, kas už, pri, turime patikrinti 136, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta 137, kas už prieš. Turime patikrinti 137. Pradedame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 138 kas už. Turime patikrinti, kad išvengtume klaidų. Baigiame balsuoti. Atmesta. 139. Kas už prieš susilaikė atmesta. 13 kompromisas atskiras balsavimas. Pirma dalis. Kas už prieš susilaikė priimta. Antra dalis. Kas už prieš susilaikė priimta. 143. Kas už prieš susilaikė priimta. 14 kompromisas. Kas už prieš susilaikė priimta. 136. Kas už... Turime patikrinti 147. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 148. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 149. Kas už? Prieš turime patikrinti. 149. Baigiame balsuoti. Atmesta. 150. Kas už? Prieš susilaikė primta. 151. Kas už? Prieš susilaikė primta. 152. Kas už? Prieš susilaikė primta. 153. Kas už? Prie... Patikriname 153. Baigiame balsuoti. Atmesta. 154. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Pirmas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Antras. Kas už? Prieš priimta. Trečias. Kas už? Prieš atmesta. Ketvirtas. Kas už? Prieš atmesta. Penktas. Kas už? prieš, atmesta, šeštas, kas už, prieš, atmesta, septintas, kas už, prieš, priimta, aštuntas, kas už, prieš, priimta, devintas, kas už, prieš, atmesta, dešimtas, kas už, prieš, priimta, vienuoliktas, kas už, prieš, atmesta, dvyliktas, kas už, prieš, priimta, tryliktas, kas už, Priimta 14 kas už, prieš, turime 14 patikrinti, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 15 kas už, prieš, turime patikrinti 15, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti priimta 25 už. 15 kompromisas, kas už, prieš, priimta. 6, 19, kas už, prieš, priimta. 20, kas už, prieš, atmesta. 21, kas už, prieš, priimta. 22, kas už, priimta. Įtre 1, kas už, patikriname įtre 1 nes sunku nuspręsti. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta 24 balsais. Trečias įtrė, kas už prieš. Ta pati situacija. Turime patikrinti, ar dauguma tokia pati, pradedame balsuoti. Baigiame dėl trečio įtrė balsuoti. Baigiame balsuoti. 23 balsais priimta. Penktas įtre. Kas už? Prieš. Turime patikrinti. Nes neaišku. Baigiame balsuoti. 25 balsais priimta. Šeštas kas už. Priimta. Septintas kas už. Prieš. Turime patikrinti devintą. Kas už? Baigiame balsuoti. 23 balsais priimta. 10 į 3. Atmesta. Atmesta. 13. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. galutinis balsavimas elektroniškai pradedame. Uh, the vote is closed and it's 37 37 už, 6 susilaikė, patvirtinta. Sveikiname pranešėją. Toliau Erminė Maconi pranešimas dėl biudžeto suvaržymų vietos valdžiai. Biudžeto apribojimų poveikis. Pirmas kompromisinis pakeitimas, kas už prieš priimta. Antras kompromisas, kas už prieš patvirtinta. 18 pakeitimas su žodiniu pakeitimu, nieks neprieštarauja už 18, kas už prieš patvirtinta, 19, 21, kas už prieš patvirtinta, 22, kas už prieš atmesta, 23, kas už. Turime patikrinti 23. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Trečias kompromisas su žodiniu pakeitimu, ar kas nors prieštarauja? Ne. Balsuojame. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 29. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 13. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. Ketvirtas kompromisas. Dvi dalis. Priimta. Antra dalis. Už, prieš. Atmesta. 34 už, prieš, susilaikė, priimta. Penktas kompromisas priimta. 38 už, prieš, priimta. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Septintas kompromisas už, prieš, priimta. 44 už, prieš, priimta. 45 priimta 46 už, prieš, priimta 48 už, prieš, priimta, atmesta 48 atmesta, 49 su žodiniu pakeitimu, kas už. Dėl 49 turime patikrinti. Pradedame balsuoti. Priimta. 47 kas už, prieš. Prieš, priimta. Patikriname. Balsuojame dėl 47. Baigiame. Priimta 26 balsais. Aštuntas kompromisas kas už, prieš, priimta. 54, kas už, prieš. Patikriname 54. The vote is open and... Uh... Baigiame balsuoti. Atmesta. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antras pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. Ketvirtas, kas už, prieš susilaikė priimta. Penktas, kas už. Patikriname penktą. Pradedame balsuoti. Balsuojame. Vis dar balsuojame. I think when you talk you don't vote and you will lose. So kalbėdami negalite balsuoti. Priimta. Šeštas pakeitimas kas už. Prieš. Priimta. Septintas kas už. Prieš. Septintas. Socialistai nežino, kaip balsuoti. Septintas kas už. Prieš. Susilaikė priimta. Aštuntas kas už. Prieš. Susilaikė priimta. Devintas kas už prieš susilaikė priimta. Dešimtas su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš susilaikė priimta. Biudžeto komiteto pasiūlymai. Pirmas, kas už, prieš susilaikė atmesta. Ant, penktas, kas už. Kas už, dėl penkto patikriname. Pradėjome balsuoti dėl penkto. Baigėme balsuoti. Priimta 23 balsais. Septintas kas už? Patikriname septintą. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta 23 balsais. Užimtumo komitetas. Pirmas pakeitimas. Pirmas pakeitimas. Atmesta. A. Ketvirtas. Galime balsuoti dėl pirmo ir vienuolikto. Kas už? Ketvirtas, kas už? Prieš susilaikė. Atmesta. Penktas, kas už? Penktą patikrinsime. Dėl penkto patikrinsime, pradedame balsuoti, baigiame. 23 balsais priimta. Šeštas kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Kas? Septintas už. Atmesta. Aštuntas. Atmesta. Devintas kas už? Prieš. Atmesta. Dešimtas kas už? Prieš. Turime patikrinti dešimtą. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 23 balsais priimta. 11. Kas už? Atmesta. 15. Kas už? Patikriname 15. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Taigi, galutinis elektroninis balsavimas. Pradedame balsuoti. Closed. Baigiame balsuoti. 40 balsų daugumą priimta. Erminė, palūkėkite, gausite žodį. Eh. Dėkuoju komisijai, dėkuoju sekretoriatui. Manau, kad šio pranešimo dėka Regi komitetas ir Europos parlamentas įrodė, kad jie e, lenkia nacionalinę ir europinę biurokratiją. Aš norėčiau, kad Europos skal, e, Europa būtų skatinama eiti link griežto taupimo politikos, tačiau tuo pačiu ir link atgaivinimo politikos, nes antraip viskas bus negerai. Toliau perės pranešimas. Pirmas kompromisinis pakeitimas. Kas už prieš susilaikė priimta. Antras pakeitimas. Kas už prieš susilaikė priimta. Trečias kompromisas atskiras balsavimas. Pirma dalis Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Antra dalis. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Ketvirtas kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Keturioliktas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Penkioliktas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Penktas kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 23. Kas už, prieš susilaikę primta, 24 kas už, prieš susilaikę primta, 25 kas už, prieš susilaikę priimta, atmesta. Šeštas kompromisas kas už, prieš susilaikę priimta, septintas kas už, prieš susilaikę priimta. 33 pakeitimas kas už, prieš susilaikę priimta, 34 kas su žodiniu pakeitimu, ar kas nors prieštarauja, ne. Balsuojame, kas už, prieš susilaikė priimta. Aštuntas kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. Devintas kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. Galutinis balsavimas. Pradedame balsuoti. maybe can I, can I... Sorry, the vote is closed and it is for... Baigėme balsuoti 42 balsais priimta. Sveikiname pranešėją Mariją. Ponas Van, Van Nistelroj norėtų kai ką pasakyti. Aš norėčiau ypač Jums padėkoti, kad Jūs taip našiai balsavote ir Taip susitvarkime su tais storais dokumentais, teigiamai nusiteikę. Taip pat reikia padėkoti komiteto sekretoriatui. Jie dirbo, stebuklus darė. Ačiū. Sorry, you wanted to say that you, you, you think we did good job here on this. Pirmininkė, tai turbūt <laughs> norit pasakyti, kad kokybiškai padirbėjom.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 rytoj paskutinis jūsų klausimas darbo tvarkėje. Galbūt galėtume aptarti pono Winklerio pranešimą šiandien, o ne rytoj. Pakeičiame darbo tvarkę. Šiandien po Lietuvos pirmininkavimo atstovų pasisakymo po pietinėme posėdėje dėl Winklerio pranešimo balsuosime.